Dear colleagues, I have. Uh, Gerbiami kolegos, norėčiau paskelbti pakeitimą mūsų darbo tvarkėje. Septintasis darbo tvarkės punktas - komisijos ataskaita dėl uh, atliekų vežimo uh, vakar nebuvo aptartas ir norėtume jį aptarti šiandien po pietų. Jums pritarus taip ir padarysime, pakeisime po pietinę darbo tvarkę. O dabar periname prie devintojo darbo tvarkės punkto, tai es strategija dėl Alpių regiono. Turėtume balsuoti dėl ponios Briano nuomonės. Taip pat turiu paskelbti, kad buvo prašymų balsuoti vardiniu balsavimu dėl 13 pakeitimo ir 72 pakeitimo. Ar pritartumėte tokiam prašymui balsuoti vardiniu būdu? Galime elektroniniu būdu dabar balsuoti, kas pritarė tam, kad balsuotume vardiniu būdu. E, ir kas e, prieš, e, balsuokite prieš. Prašom balsuoti. Okay, the vote is closed. The request is uh, Baigiame balsuoti, pritarta šiam prašymui. Balsuosime vardiniu būdu. Ne, ne, ne. 21 tik tai už, 42 prieš. Paaiškinsiu, paaiškinsiu. Šį prašymą turi paremti 17 kolegų. 21 paremė, todėl prašymui pritarta. Tokia tvarka. Okay. Now we can uh, start to vote. Dabar galime pradėti balsuoti dėl uh, naujosios e, strategijos dėl Alpių regiono. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 26 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 27 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar balsuosime Dėl ketvirtojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau 31 pakeitimas, paskutinė dalis, kaip papildymas prie penktojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Galime pasitikrinti. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Dabar periname prie 35 pakeitimo kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 37 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę patvirtinta. 44 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 45 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Avete votato tutti, il voto è chiuso, approvato. Ir visi balsavote, balsavimas baigtas, patvirtinta. 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. 53 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 54 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 7 kompromisas, kas už, prieš prieš susilaikę patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 72 pakeitimas, vardinis balsavimas. Avete votato tutti, il voto è chiuso, respinto. Atmesta. 75 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 76 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 77 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, priimta, antroji dalis, kas už, prieš susilaikę, pasitikrinkime dėl jos. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Baigiame balsuoti. Patvirtinta vieno balso persvara. Devintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Toliau 86 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 87. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuoniasdešimt aštuntasis, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta ir antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar visi balsavote, balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 89 pakeitimas, vėlgi dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaikę atmesta. Dešimtasis kompromisas, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, prieš susilaikę priimta. 98 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę, pasitikrinkime dėl 98 pakeitimo. Avete votato tutti, il voto è chiuso? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 99 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. Toliau. 104 pakeitimas. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pastikrinkime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 105 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 106 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 107 pakeitimas, kas už, prieš, pasitikrinkime. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ar visi balsavote, baigėme balsuoti. Patvirtinta. 108 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Ar visi balsavote? Baigiamas balsavimas atmesta vienu balsu. Dabar balsuokime dėl 13 pakeitimo vardinis balsavimas. Avete votato tutti, Il voto è chiuso. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta 14 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar balsuokime dėl visos nuomonės elektroniniu būdu. Il voto è chiuso. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname Renata Brino. Sospendiamo per qualche minuto e arriverà tra poco il Kol kas e, padarykime pertrauką, palaukime, kol atvyks komisijos narys Kanietė. Dear colleagues, we can uh, start. Kolegos, galime pradėti svarstyti kitą darbo tvarkės klausimą pagal darbo tvarkę, tai sikeitimas nuomonėmis su ponu Miguelio Arijas Kalnieto komisijos nariu atsakingo už klimatą e, ir energetiką. Uh, nuomonėm keisimės vykdydami struktūrinį dialogą. Sveikinu komisijos narį ir tikiuosi vaisingų diskusijų vykdant kasmetinį struktūrinį dialogą tarp komisijos ir NV komiteto. Norėtumėm išgirsti iš jūsų apie tai, kaip įgyvendinama komisijos 16 darbo programa, kokie jūsų prioritetai po šių metų. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad Priemus Paryžiaus e, susitarimą, tikslas keičiantis nuomonėms yra sužinoti apie tai, kokia pažanga padaryta uh, E, primant teisės aktus, įgyvendinant 2030 klimato ir energetikos e, e, sistemą, įskaitant pastangų pasidalėjimą, žemės naudojimą, jos keitimą miškininkystę, žemės ūkio taršą ir taip toliau. Turint galvoje, kiek svarbus Paryžiaus sutarimas, NVO komitetas labai atidžiai stebėjęs, kaip įgyvendinama 2030 klimato energetikos sistema. Uh, kad tai būtų daroma nuosekliai laikantis ES susitarimo. Na, Paryžiuje tai norėčiau padėkoti Jums už tai, kad atvykote po mumis. Pirmiausia, žodis bus suteiktas Jums, o po Jūsų kalbos bus galimybė nariams užduoti klausimus. Eh, at a very particular moment, because this Friday the European Union will sign the Paris Agreement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 Rimtai dirbti. 2016 metai bus labai svarbus metai, nes e, rengiamės e, gyvendinti mūsų 2030 klimatos ir energetikos e, sistemą, savo tikslams pasiekti. Jau žengėme pirmosius žingsnius savo įsipareigojimams įvykdyti, pateikdami pasiūlymą peržiūrėti taršos leidimo sistemą. Žinau, kad yra e, ir pas jūs intensyviai e, dirbama e, tą VS peržiūros klausimą ir pagrindinis tikslas yra na, padaryti pakeitimus dėl sektorių, kurie neįtraukti į šitą sistemą. Ir taip pat numatomi e, pasiūlymai, kaip integruoti e, žemės naudojimo skaitimą ir miškininkystę. Tas pasiūlymas bus pateiktas dar iki vasaros ir kartu su tuo pasiūlymu e, bus ratifikuojamas ir Paryžių susitarimas. Taip pat numatome teikti komunikatą dėl priklausomybės nuo iškasinio kūro mažinimo. Ketvirčio pabaigoje komisija pristatys energetinio efektyvumo paketą paketą. Ten bus kalbama apie tai, kad reikia peržiūrėti energetinio efektyvumo e, direktyvą ir siekiama ir atnaujinti dabartinę energetinio efektyvumo politiką, teisinę sistemą, kad būtų galima atspindėti naujuosius energetinio efektyvumo tikslus 30 metams. Ketvirtą ketvirtį e, komisija pristatys rinkos dizaino paketą, įskaitant e, ir uh, bioenergetikos tvarumo politiką po 20 metų. Be to, būtinas, bus būtinas e, valdysenos e, aspektas e, siekiant energetikos e, ir klimato tikslų. 16 metais pateiksime e, teisėkuros pasiūlymą dėl valdysenos ir e, galiausiai po to, kai rugsėjai vyks į kavo asamblėje, komisija pristatys ataskaitą. Ir jį reikės pateiks pasiūlymus dėl to, kaip būtų galima toliau mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų e, taršą aviacijos sektoriuje. Trumpai visus pasiūlymus. Pirmiausia, e, pastangų pasidalymo e, pasiūlymas pagal sektorius 14 spalį. Europos vadovai susit, susitarė dėl to, kad siekiant 30 procentų sumažinti taršą transporto ir žemės sektorius 13, 30 metų turi pasiekti 30 e, procentų sumažino palyginti su 2005 metais. E, šiais metais pateiksime pasiūlymą ir tai vėliau bus paversta e, emisijų mažimo tikslais valstybėms narėms. Europos vadovai patvirtino gairias ir remiantis tuo valstybėm narėm emisijų tikslai bus formuluojami atsižvelgiant į BVP gyventojų ir svarbu užtikrinti, kad kaštai būtų pasiskirsti teisingai ir subalansuotai. Komisija taip pat numato didesnį lankstumą, kalbant apie pastangų pasidalymo sprendimą, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės gali pasiekti mažinimų tikslų už mažesnius kažkas, kalbant apie LUCF. Europos vadovai žemės ūkį ir LUCF laiko 30-ųjų sistemos dalimis e, e, siekiant e, įgyventinti bent 40 procentų mažinimo tikslą siekiant, kad klimatas nešiltų daugiau negu 2 procentus, e, e, turime dirbti kartu, tai aiškiai pripažinta Paryžiaus susitarime, todėl pastangų pasidalimo sprendime pateiksime pasiūlymą, kaip būtų galima integruoti LCD, kai 30-ųjų sistemo komisijos e, pasiūlyme bus atsižvelgta į Europos vadovų gairias, kuriuose nurodomas aiškus ryšys tarp E, švelninimo potencialo e, žemės ūkija ir, po, ir poreikio didinti LCF indėlį į emisijų mažinimą. Ir e, dabar ir komisija, taip pat komisijos narys Hoganas, valstybės narės dirba ir aš esu susitikęs su 19 ministru, kalbėjome šiais klausimais, nes tai yra labai svarbu, rengiant mūsų pasiūlymą Liepos mėnesį remiamės galiojančio LUCF reguliavimo uh, galiojančia LUCEF sistema. Ir svarbu yra užtikrinti aplinkosauginį vientisumą su teisės akto labai svarbios ES lygmens e, priemonės, kad būtų galima mažinti emisijas visose sektoriuose. Pavyzdžiui, transporto e, sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimas yra labai geras pavyzdys. Mes e, turime galvoti, kaip spręsti šitos iššūkius transporto sektoriuje ir pereinamojo laikotarpio turi aktyviai veikti visų lygių valdžios institucijos ir nacionalinės, ir regioninės, ir savivaldos. E, kartu su pastangų pasidalymo sprendimai iki vasaro dėl paskelbsime komunikatą dėl priklausomybės nuo iškastinio kūro mažinimo transporto sektoriuose. Kad būtų galima pasiekti 30-ųjų tikslų komunikate, bus kalbama apie visus transporto sektorius integruotai. Uh, Ir e, kalbant apie tos priklausomybės mažymą, bus e, e, akcentuojamas dėmesys degal, degalams. Būtų galima dėkti išmanesias transporto sistemas, būtų galima didinti efektyvumą, nustatant emisijų standartus. Ambitious, credible and realistic CO2 emission standards for cash and vans for the period post-2020 will be essential for achieving our 2030 climate targets and for paving the way for the long, more long-term 2050 targets. Work is therefore underway. Atliekamas yra darbas rengiant pasiūlymą dėl naujų emisijų standartų kurie turės būti patvirtinti 17 metais. Tikslai nustatyti automobiliams iš tiesų pasirodė, kad yra svarbus e, variklis inovacijoms ir efektyvumui automobilių e, technologijų srityje ir nauji teisės aktai turėtų e, prisidėti prie priklausomybės nuo iškasinio kūro mažinimo, taip pat gerinti ES automobilių pramonės konkurencingumą. Ir aš žinau, kad tolesnė pažanga mažinant automobilių emisijas bus didelis iššūkis Europos pramoniai, tačiau esu tikras, kad tai yra realūs tikrai. Ir, uh, labai svarbu yra mažinti CO2 emisijas testuojant automobilius, ypač po Volkswageno skandalo labai svarbu yra, kad galėtumėm susigražinti pasitikėjimą testavimo procedūromis ir tuo, kaip yra matuojamos emisijos. Kaip tik tai todėl mes toliau įgyvendiname uh, E, pasaulinę suderintų lengvųjų automobilių e, testavimo procedūrą ir e, siekiame užtikrinti, kad testavimo sąlygos būtų labai, labai griežtos. Komisija taip pat rengia pasiūlymą dėl stebėsnos ir ataskaitų teikimo, tai numatoma patvirtinti 17 metais, tai būtinas žingsnis, kad būtų galima užpildyti dabartinę žinių spragą, kalbant apie CO2 emisijas taršą kurią lemia sunkia svoriai automobiliai. Gerbimieji nariai, kaip matote, šie metai bus labai intensyvus, kalbant apie klimato teisės aktus ir kaip visuomet lauksiu mūsų glaudaus bendradarbiavimo siekiant rezultato patvirtinus Paryžiaus susitarimą. Iš tiesų šie įgaliojimai bus labai gera pradžia. E ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Kommissar, für Ihre Ausführungen und Ihr Engagement. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariu už pristatymą. Ačiū už Jūsų įpaseigojimą Norėčiau e, pateikti porą pastabų dėl apivartinių taršos leidimų sistemos. Mes dėl to esame diskutavę ir manome e, mūsų frakcijoje, kad kalbant apie kai kuriuos sektorius, apie tos sektorius, kur daug energijos sunaudojama, šis pasiūlymas yra ambicingas. Ir kad neturi būti tokia situacija, kad šimtų procentų nemokamai būtų paskirstomi e, leidimai siekiant 40 procentų sumažinti emisijas. Turime pagalvoti, kaip būtų galima gerinti padėtį, kad uh, geriausios e, bendrovės tose sektoriuose, kur daugiausiai energijos vartojama, galėtų pasiekti to 40 procentų tikslo. Reikia pasiekti, kad e, joms 100 procentų nemokai būtų paskirstami e, leidimai. Čia daug darbo mūsų laukia, reikia kalbėti su įvairiom suinteresuotom šalim. Aišku, pastangų pasidalimo sprendimas labai svarbus yra. Valstybės narės nelabai to nori, turime glaudžiai dirbti, nenorime. Uh, leisti valstybėm narėm, kad, kad jų tas nenoras paimtų viršų. Negalima taip, kad vieniems tektų didelė našta, o, o kiti, tarkim, kurie galbūt tiek daug nedaro, nėra labai atidžiai stebimi. Žemės ūkija labai didelis potencialas taršai mažinti. Ir e, iš tiesų e, ten turi būti dedamos didelės pastangos, e, kalbant apie žemės naudojimą ir miškininkistę, negalime palikti ten spragų. Kita sritis tai būtų aviacija. Aišku, tai yra dali, sistemos dalis, bet netaikomos vienodos sąlygos palyginti su kitom SM. O ką daryti, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai skrydžiai yra transnacionaliniai už ES ribų. Reikėtų pagalvoti, kaip tas sąlygas taikyti jiems, taip pat ir kitiem sektoriam, kur daug energijos suvartojama. Ačiū. Po Paryžiaus susitarimo euforijos nemanėme, kad bus galima pasiekti e, tokių rezultatų, nes dalyvavo tiek daug e, e, šalių ir tikrai buvo nelengva su jomis ES rasti bendrą vardiklį. Tad svarbu yra siekti rezultatų, svarbu elgtis protingai, svarbu uh, būti ambicingiams, bet tai daryti protingai. Emisijų mažinimo tikslas yra geras, bet girdėjome daug išimčių. Nenorėtumėm, kad transporto sektorius būtų išimtas. Būtų labai sunku paaiškinti, kad visi mokame mokesčius už, už degalus Bet kai kalba eina apie skrydžius, tai nėra politinio instrumento, kuris būtų įgyvendintas e, toje srityje. ES visiems sektoriam turėtų būti taikomos vienodos e, sąlygos ir negalime leisti, kad vienose sektoriuose nebūtų nieko daromo, o kitose labai daug kas. Taigi norėčiau e, paprašyti pono Konietę pagalvoti apie tai, kaip būtų galima užtikrinti, kad e, TL sistemoje našta būtų vienodai dalinta ir kad aviacijos sektoris labiau prisidegtų. Europos parlamento delegacija Paryžioje labai aiškiai sakė e, mūsų nuomonę dėl aviacijos ir laivybos. E, dėje po to tos nuostatos buvo labai sušvelnintos. Toliau dėl CO2 standartų. taikomo automobiliams, sunkesvoriams, transporto priemonėms, lengviesiam automobiliam. Aš manyčiau, kad čia reikėtų labai aiškių diskusijų dėl to, kokį poveikį daro dizelinas, kalbant apie NX e emisijas. Na, turbūt e, komisija galvos apie tai, kaip būtų galima įgyvendinti, dėkti standartus, kurie yra nustatyti. Turėtumėm labai rimtai tai vertinti. Aišku, galima galvoti apie naujo tipo susitarimus, tačiau kalbant apie automobilius e, neišspręsime oro taršos e, klausimų, tarkim, Šiaurės Italijoje ir kitose vietose e, Europoje, jeigu nebus Europos teisės aktų, kurie veiksmingai būtų įgyvendinti visur, visose sritise. Tai nesimkime kažko tai naujo, bet pasižiūrėkime jau turimus pasiūlymus ir pagalvokime, kur būtų galima uh, E, ką nors pagerinti, kad e, ir e, teisiškai būtų galima sumažinti emisijas. Nes e, moksliniai kalba apie tai, kokia didžiulė tarša yra dideliuose miestuose, industrializuotose vietovėse. Taigi daug ką galima padaryti, kartu kyla ir pasitikėjimo klausimas. Norime, kad e, piliečiai būtų mūsų pusėje, kad jie matytų, jog e, Europa netaiko skirtingų standartų. Nebūtų taip, kad vienos priemonės taikomos plieno pramonės darbuotojai, kurie nei piršto nepajudina, užmerkėme tiesiog akis, neturi visi um, sektoriai vienodai prisidėti ir komisija turi užtikrinti, kad vienodas sąlygos būtų taikomos visiems sektoriam. O dėl uh, pastangų pasidalymo taip pat norėčiau pasitikslinti, uh, kas bus konkrečiai įtraukta. Ja, Julie Gerling. Žiūlė Gerling, CR vartoja. Uh, uh, Dėkuoju, mm, naudė komisijos narė, aš stengsiuosi laikyti man, laikytis man skirto laiko. Visų pirma, norėčiau paklausti konkrečiai apie CO2 dėl sunkvežimio. Aš ar pakalbate apie kokį nors dekarbonizavimo planą, ar čia praėjusią savaitę buvo kalbama Amsterdame apie e, būsimų sistemų integravimą. Ir yra tokia spraga dėl CO2 emisijų kiek sunkvežimių jų išmeta ir taip pat LDS dėl 2017 metų, bet yra klausimai, kurie dabar tiesiog ant mūsų stalo dėl LTP, tai mes turim žinoti apie apie to, kiek yra, kokie yra išmetalai, kokie, kokie yra išmetami dydžiai ir turim žinoti, kokie yra ekonominiai klausimai. Dabar viskas yra tiesiog susiję į vieną, vieną raizginį. Tai mes turėtume išsiaiškinti, ką reikia padaryti dėl sunkvežimių, dėl sunkių transporto priemonių. Ir norėčiau žinoti, kada um, jūs pateiksite parlamentui sunkvežimių CO2 um, išmetimų mažinimo pasiūlymus. Konkrečiai kada. Ir toliau dėl ETS ir tai e, susijęs su diskusijomis, apie kurias aš e, skaičiu praėjusią savaitę dėl Prancūzijos pasiūlymo, dėl to vadinamo kainų koridoriaus. Ir ar jūs e, domėtumėtės tokio pobūdžio mechanizmu, kuris yra panašus Junktinės karalystės kainų sistemą ir ar jūs tai svarstote, ar tai yra sprendimo dalis, ar tiesiog įdomi diskusija. Dėkuoju. Dabar Alde atstovas gerbi. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju komisijos nariai už tai, kad atėjote, dėkuoju už aišku pristatymą, ko mes galėtume tikėtis iš komisijos jūsų politikos srityje. Viena pastaba dėl sunkiųjų transporto priemonių. Jūs teigiate, kad komisija galvoja arba svarsto, kad reikia nustatyti standartus Manau, kad tai yra komisija tikrai planuoja nustatyti kažkokius standartus, tai aišku, yra gan, tikriausiai laikas, nes kaip es, Kinija, Japonija turi CO2 e, standartus tiek sunkvežimėms, tiek um, autobusams, kodėl mes neturim. Mano pagrindinis klausimas mm, yra apie tą mm, vadinamą anglės paketą, bet mm, per pastaruosius E, keletą mėnesių ir tai centriniai bankai perėmė šį klausimą. Jie parengė ataskaitos dėl to vadinamo Anglijos burbulą e, vadinamą klausimą ir mm, yra daug apie tai kalbama, ir, bet niekiek nenustabu atsižvelginti tai, kas vyksta e, rinkoje tai prarasta 97 procentai vertės praėjusiais metais, o vien tik tai per pastarusius keletą ketvirtą metų buvo išleisti milijardai dolerių Australijos e, kalnakasybos bendrovėms ir Europoje milijonai e, eurų prarandami rytų Europoje kalnakasybos bendrovėse, tai čia tikrai rimta problema ir e, centriniai bankai reikalauja, kad būtų tinkami sprendimai ir siekiama iškirsti kelią rinkos sukretimams. Ir tie skaičiai, kuriuos aš minėjau, kalbėdamas apie kalno kasybą, tai kalba patys už save. Ir mano klausimas, ar komisija atsižvelgė šitos pranešimus, kurias parengė daugelis senių bankų ir ar kartu su kolega Jonatanu Hill jūs rengėtės pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima užtikrinti tokį tvarkingą perėjimą energetikos perėjimą. Dėkuoju. Dabar GUE atstovas ponė Stefanija Torres. Gracias. Bueno, la verdad que me sorprendió. Dėkuoju. Na, nustebau, pamačiusiu poną Kanytį čia po Panama Paper skandalų. Uh, nes kai kurie jo šeimos nariai yra susijęs su šituo skandalu. Ir buvo kalba apie Šveicarijos ataskaitas ir panašiai. Ir čia galbūt e, e, jam tikrai turėjo būti nepatogu ateiti į, į, į parlamentą ir atstovauti komisiją. Bet aš vis dėlto dėkoju jam, dėkoju, kad jis išdrįstų atvykti. Ir e, Turiu visą eilę klausimų jums. Pirmiausia, nusprabiausiu. Mes e, girdėjome, kad Ispanija nepadarė to, ką turėjo padaryti įgyvendinant susitarimus, kurie buvo pasiekti dėl emisijų ir e, per pastarusius keletą metų ŠED išmetimai nesumažėjo per pastarusius keletą metų arba nesumažėjo pakankamai tiek, kiek turėtų. Ką jūs apie tai matote ir dabar e, atsiranda naujos korporacijos ir nereikėtų pagalvoti apie pasiekmes kokias turės jūsų priemonės. Aišku, galbūt jos saugo didelės korporacijas, o ne atskirus piliečius. Taigi klausimas, ar jūs pasirinksite geriausius projektus sąjungai po to, kas atsitiko Ispanijoje, po to, kai matome kokį vaidmenį vadina EPP ir jūs neginate mūsų teisų, neginate mūsų natūralių šaltinių ir iškyla įvairūs skandalai. Ir Ispanijoje ir kitur. Ir iš vienos pusės tai rodo, kad jūs nesate tinkamas e, šitam darbui. Ir taip pat mes manome, kad jums e, skirta pozicija tai yra tiesiog tuščia vieta ir jūs turite atsakomybę už piliečius, už žmonės. Ir kai dėl Ispanijos, Ispanijos žmonių, tai visiems Ispanijos piliečiams tikiuosi, kad jūs suprasite, kokią žalą jūs darote mūsų visuomeniai. Ačiū, e, žaliųjų atstovas, ponės Čagal. Biztos úr, hogy megtisztel ma minket a... Dėkuoju, dėkuoju komisijos nary, kad atėjote ir pagerbėte mus savo dalyvavimu. Mano klausimas yra apie e, žemės naudojimą, e, kurį jūs taip pat paminėjot savo prezentacijoje pagal Paryžiaus susitarimą. Tai ne tik tai dviejų laipsnių Celsijus pasikeitimas, bet 1,5 laipsnių pasikeitimas palyginus su pradinė versiją. Tuo tarpu Europos klimato tikslai 2030 pakete remiasi dviejų laipsnių pakeitimo dydžių. Aš užduodu šitą klausimą jums jau ne pirmą kartą ir ar e, es ir ar šitie tikslai padidėjęs ar, ar, ar bus atsižvelgta ir taip pat dėl žemės naudojimo. Aš norėčiau paklausti, ar komisija planuoja LULUCEF e, paketą ir ten nurodyti 1,5 laipsnių, kad e, tikslai, minėti tikslai, e, siektų aukštesnio lygio, pavyzdžiui, 95 procentai dekarbonizavimo. Ir būtent e, es tikslai būtų, būtų sutelkti į tokias pastangas. Taip, aišku, valstybės narės deda pastangas ir e, siekia, kad būtų tinkama ataskaita ir apskaita atsižvelgiant LCF tikslus ir tai įtraukti į bendrus, bendras ataskaitas dėl anglės, dėl anglės dioksido. Dėl ir tai tikrai mm, keičia visą sistemą. Jeigu e, vertinsim LUCF, e, tai mano klausimas būtų toks. Jeigu komisija pasisakys už tvirtą e, poziciją LULCF, Tai kad šis e, sektorius turėtų būti laikomas nepriklausomų ramščių ir neturėtų būti painiojamas arba siejamas ir traukiamas į kitas ataskaitas, tai tuomet valstybės narės nebeturės galimybę taikyti tokį, tokį požiūrį ir negalės keisti sistemos. Dėkuoju dabar NF Mišel Dornano. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimis komisarė. Šitas dialogas yra proga visų pirma atsižvelgti į mūsų bendradarbiavimą ir tos svarbus klausimus, apie kuriuos kalbam. Norėčiau kaip jūsų dėmesį, kad tai, kas yra šalia didžiulio ekonominio, ekologinio pasikeitimo, tai e, ūkio subjektai visose sektoriuose galėtų teršti mažiau ir užtikrinti tvarų augimą. Bet mes neturime kol kas jokios, jokios divergencijos ir problema lieka transformavimo perkeitimo metoduose. Ir mes renkamės taisyklės, bet šie jas moka. Taip pat e, turėtų sumažėti sektoriai, kuriuose išmetame mm, anglės dioksidas. Ir taip pat kelių transportas turėtų būti žalesnis ir mm, komisija turėtų paskirstyti visas pastangas kiekvienam sektoriui. Tačiau mes stebime tai, kad yra mm, ekonominės pastangos ir pasiekmes ir yra labai panašios ir mes negalime pakesti to, kad ir pramonė, ir, ir žemės ūkis turi laikytis dviejų standartų ir jie praranda konkurencingumą. Yra per griežti emisijų reikalavimai pramonės sektoriuose ir negalime pasti, labiau griežtinti taisyklės ir negalime tas pačias taisyklės taikyti žemės ūkio sektoriui, kur yra mažiau transporto. Aš norėčiau žinoti, ar komisija siekia taikyti savo tikrinimo pagrindus ir atsižvelgti į ūkio subjektus, atsižvelgti į visuomenės, Paryžiaus visuomenės reikalavimą. Mes dabar kalbame apie Paryžiaus sustarimo gyvendinimą ir siekiame artėti, prisertinti labiau prie piliečių, prie ekonomikos, e, tikros ekonomikos, bet vis dėlto reikia pasiekti pusiausvyrą ir tinkamai nustatyti Europos e, taisyklės reikalavimus. Dėkuoju, dabar žodis komisijos nariui, kad jis galėtų atsakyti. Lise, uh, eh, eh, express the, the concerns we have some, some industrial sectors with the emission. Taigi, kai kurie pramonės sektoriai eh, patenka į komisijos pasiūlymus. Tam, kad mes parengtume šitą pasiūlymą, mums reikėjo daug laiko, mes analizavome kaip galėtume užtikrinti tai, kad nebūtų nuotikių, anglės dioksido nuotikių. Ir mes pakeitėme požiūrį, mes analizavome e, sektorius, kur e, ypač svarbi konkurencija ir kur sunaudojame daug elektros, daug energijos. Taikėme tokio dviejo, po dviejų grupių e, požiūrio. Aišku, vieni nori taikyti griežtesnius reikalavimus, kiti pati nori e, taikyti, saugoti tuos sektorius, kurie yra labiau pažydžiami ir komisija ketina dirbti su parlamentu. Ir aišku, reikia įvertinti kiekvieną pasiūlymą ekonominės pasiekmes, nes klasifikuoti, suklasifikuoti visas 11 tūkstančių e, e, bendrovių, tai nėra lengva. Ir žiūrime, koks yra vienas sektorius, koks yra kitas ir kokius, kokius bus pasiekmes vienam ir kitam. Ir labai sunku įskirti, kur yra chemijos pramonė, kur, kur mm, kitos. E, sritis, taigi mums visus metus trūk, mes visus metus galvojame, svarstėme ir mes kreipėmės tik po metų į parlamentą. Ir mano tarnyba vertina bet kokį pasiūlymą, kuris galėtų padėti nustatyti, kaip, kokia, kokias pasiekmes turės vienas ir kitas pasiūlymas. Tai tikrai labai sunku ir sudėtinga. Ir ponė, visi nurodė, kad e, kai kurios valstybės narės negyvendino tikslų, kai mes kalbam apie bendrus tikslus, tai visi labai pritarė, o kai grįžtam prie nacionalinių tikslų, tai ir transporte, pramonėje, žemės ūkyje, tai jau situacija darosi sunkesnė. Ir kai kuriuose valstybėse narėse tikslai yra dar grįžtesni ir toli, labiau tolis siekiantis negu komisijos e, tikslai, o kitur tiesiog buvo diskusijos ir aiškinamasi, kad komisijos tikslai yra per aukšti. Na, bet mes tikrai turim siekti daugiau negu 2 mm, laipsniai. Ir dėl to yra kalbama apie bendrą Europos e, tikslą, tai yra sumažinti 30 procentų, bet mes, aišku, turime siekti pusiausvyras. Aišku, kas yra sunkiausias? Vienas iš sunkiausių, viena iš sunkiausių sričių yra žemės ūkis ir aišku yra tai, kad reikia užtikrinti lankstumą, lankstumą mechanizmus tarp LULUCF ir egzistuojančių direktyvų, kurios atsižvelgia tuos apribojimus, kurie leidžia taikyti išimtis ir gali padėti žemės ūkio sektoriu. Taigi bus parengta e, naujas būdas, kaip e, suderinti LULUCEF ir galiojančių direktyvų e, tikslai būtų suderinti. Oro transportas, na, vienas iš tikslų buvo tai, kad Paryžyje mes norėjome, kad būtų atsižvelgta į aviaciją ir jūrų transportą ir kad tai atspindėtų susitarime. Kaip ten bebūtų, jie turi prisidėti prie mūsų darbo ir pastangų siekiant užtikrinti, kad, kad e, pokytis bus mažiau negu 2 laipsniai. Toliau sprendimas dėl Amerikero, tai darybų pagrindas yra rinkos mechanizmai, kurie atsispindi mūsų kelių žemėlapyje. Aišku, yra tam tikrų silpnųjų pusių, būtent dėl 2020 tikslų. Mes labai glaučiai bendradarbiaujame su juknėmis valstybėmis siekdami rezultato, taip pat ir dėl KEO. Ir vakar irgi kalbėjausi su Amerikos aplinkos saugos agentūra ir mes tarėmės, kaip galime sudarinti pozicijas. Kol kas yra du, mes turim du skirtingus požiūris ir deriname tikslus, tačiau mes e, tikrai remsime tas darybas ir turime žinoti, kokia yra Kinijos pozicija. Kadangi Kinija, aišku, čia bus kita šalis. Taigi, e, reikia tikrai dirbti kartu, bet mes žinome, mes apie tai žinome, kad komisija pagal prikybos veidimų e, tvarkos sistemą, mes turim teikti ataskaitas e, parlamentui ir tarybai dėl akeo tikslų gyvendinimo ir aišku turime atspindėti reikalavimus, kurie yra nurodyti ES teisės aktuose. Tačiau turiu pasakyti, kad na, turim labai didžiulių sunkumų, kadangi yra labai trumpi terminai. Ir jeigu mes e, sugebėsim pasiekti, tai gerai, bet mes jau pradėjom pasirinkimą peržiūrėti priekybos leidimų sistemą ir e, taip pat kelių žemėlapis karės buvo paskelbtos, kad visos interesuotos šalis žinot apie ateinantį procesą ir viešos konsultacijos truks iki gegužės ir imsimės e, atitikam žingsnių, kai baigsis e, tos e, laikinos konsultacijos. Taigi, kaip sakiau, laiko nėra, nes mes turim spalio pradžioje gauname keo ataskaitą, mes turim ją įvertinti, parengti, parengti naują procedūrą ir e, komisija tikrai neturi daug laiko, nes mes turim sekti, kas vyksta e, ir mes turim pateikti pasiūlymą, Kaip manom greičiau, iš karto gavę ataskaitas mes įsvertinsime ir pateiksim pasiūlymą Europos parlamentui. Na, tikiuosi, kad mes sus, pas, pasieksim susitarimą, bet mes dabar darom namų darbus, kad galėtume pateikti savo pasiūlymą iš karto, kai bus vertintas KEO. Toliau, e, CO2 išmetimai, vėlgi kalbam apie automobilius, čia labai sudėtingas teisės aktas. Mes turim būti ambicingi ir turim e, turėti e, galimybę tikrinti. Ir komisija žino, kad yra e, didžiulis skirtumas ir tie skirtumai turi, yra dėl įvairių priežasčių ir mes turim tiesiog suderinti darbą, suderinti procedūrą ir iki šių metų pabaigos mes pateiksim dokumentą ir užtikrinsim, kad būtų laikomasi ties reikalavimų. Tačiau tuo pačiu metu komisija svarsto galimybę įvesti realų testą ir mes prašėme nepriklausomų mokslininkų patarimo nuomonės šito klausimu ir mes turėsim šitą e, nuomonę šiek tiek vėliau šitais, šiais metais ir kai turėsim parengtą nuomonę, e, kokios galėtų būti testų procedūras ir tuomet tai atspindės būsimuose teisės aktuose. Žinoma, buvo pateiktas teisingas klausimas, kada bus parengtas pasiūlymas. Dirbame kaip įmanoma sparčiau tam, kad parengtume pasiūlymą iki vasaros atostogų e, Liepos vidurio. Visų pirma, kad e, reikia ilgų diskusijų parlamente ir jos nebus lengvos jeigu, jeigu yra LULUCEF tuo pačiu metu ir daugelis klausimų, e, LULUCEF yra sunkus toliau. Antras dalykas, reikia ratifikuoti Paryžiaus susitarimą, mes pasirašysim jį 22 dieną, bet reikia, kad ES ratifikuotų jį, kad jis įsigaliotų. Prisimename, yra 55 šalis ir tiek pat emisijų sistemų. Ir Europos Sąjunga e, turi aukščiausius tikslus ir e, reikalavimus ir negali, negali neratifikuoti. Ir e, kaip dabar yra, daugelis valstybių narių nenori pradėti ratifikavimo procedūros, kol nėra, pradėj, kol nėra aiškių nacionalinių tikslų. Taigi pirmiausia, pirmiausia reikia ratifikuoti mm, ir mes tada perkelsim, persisim valstybėms narėms vėliau. Tačiau tiesa yra tokia, kad daugelis valstybių narių nenori pradėti ratifikavimo procedūros, kol jie nežino galutinių mm, tikslų. Ir jie turi, žin, jos turi žinoti, kokie yra aiškus reikalavimai. Taigi, todėl mes taikysim tą pagreitintą procedūrą. Toliau dėl, dėl e, sunkvežimių, dėl sunkių transporto priemonių. Pane mm, Kidling teigia, kad e, kas yra daroma, bet mes tikrai dabar dirbame ir e, norime užbaigti vektorinį mechanizmą ir mm, nurodyti, kokia bus stebėjimo ir ataskaitų teikimo tvarka. Dabar mes baigiame darbą ir mes turim žinoti, koks yra mm, skirtumas, koks yra atotrukis dėl CO2 emisijų ir kai turėsim pakankamai informacijos, mes parengsim pasiūlymus dėl sunkiųjų transporto priemonių. Taigi, pirmiausia, turim gauti informaciją, atlikti vertinimą ir ateityje nuspręsim, kokie bus ateities tikslai. Dabar vyksta e, diskusijos su suinteresuotomis pramonės šūkimis, nes rinkoje yra didžiulė konkurencija ir m, transporto priemonių savininkai, kurie turi mažai m, taupius, e, trumpas transporto priemonės, tai yra iš vienos pusės, bet iš, iš kitos pusės yra šalis, kurios nusistačiusios tikslus ir komisija turi žinoti, kas jose vyksta, kokie yra tikslai, kaip jie yra pasiekiami. Tai yra pradinės diskusijos. Buvo labai konkretus klausimas dėl e, koridorių. Mes e, turim emisijų leidimų priekybos sistemą ir mes turim siekti užtikrinti, kad nebus politinio ir administracinio na, tokio žaidimo su kainomis. Ir mes e, turim reikalauti, kad bus daromas investicijos į mažai e, anglės bėdiginį išmetimą išmetančiasis e, sritis. Bet yra tam tikrai politiniai žaidimai. Ir e, iš principo Komisija neįgina šio e, sistemą, tačiau e, dabartinio mechanizmą, tačiau mes norime peržiūrėti ir mm, e, nustatyti, kokia yra mm, sistema Europos Sąjungo. Tai kai kur yra žemiausia riba, kai kur yra aukščiausia riba ir kai kam žemiausia riba yra labai pati aukščiausia. Tai jeigu mes nustatysim aukštutinį ribą, vėlgi reikės naujų diskusijų. Taigi mes iš principo mm, remiam pasiūlymą ir aišku, mes stebėsim, kas vyksta leidimų e, priekybos sistemoje ir manome, kad rinkos stabilumo mechanizmas yra tinkamas ir nereikia nuo jo nukrypti. Ponas Kepranti kalbėjo apie sunkės transporto priemonės. 17 metais bus parengtas teisės aktas dėl stebėjimo ir ataskaitų teikimo. Tačiau klausimas, kaip nustatysim tikslus ir komisija reikėjo labai ilgo laiko, kad būtų nustatyti CO2 e, tikslai lengviesiems automobiliams, bet mes pasitengsim ir dėl sunkių transporto priemonių. Toliau buvo kalbama anglės burbulą ir kas na, atsitiks su daugeliu bendrovių, ne vien tik Deikalnakasybos bendrovių, bet ir kitų. Na, mes e, žiūrėkime į problemą tiesiogiai Paryžyje mes sutarėme, kad bus mažiau negu 2 laipsniai. Tai yra ambicingas tikslas. Tačiau taip pat e, sieksime, kad būtų 1,5 laipsnio. Ir mes e, kviečiame pateikti e, ataskaitą, ką reiškia 1,5, koks bus poveikis ir pasiekmes. Taigi mūsų kolegos 18 metais patiks ataskaitą dėl to, ką reiškia 1,5. Taip pat mes įsipareigojame, Paryžiuje kvietėme pateikti iki, dėl 2020, kokios turėtų būti dekarbonizavimo strategijos komisija pradės kaip tik tai žmogaus ataskaita dėl RTCC pradės vertinti visas ekonominės ir socialinės pasiekmes, kurios, kurios atsiranda e, Europoje ir mes turime analizuoti visus pokyčius, e, kurie, e, kurie, kurie vyks žemės ūkija, jeigu mes gaminsim visą energiją iš švarių šaltinių. Tai tikrai ekonominės pasiekmes bus didžiulės ir reikia atlikti tikrai rimtą ir išsamų vertinimą ir 20 e, metais galėsim e, pateikti ataskaitą ITO ir aš turiu pasakyti, kad mes dirbame kaip komanda su pirmininku Kataiden ir taip pat siekėme e, koks, išsiaiškinti, koks bus poveikis augimui ir darbo vietų kūrimui. Tai ne vien tik tai mm, atskira veikla, bet tai yra bendra komisijos veikla, kurią koordinuoja vice pirmininkas, bet e, tai bus tikrai sudėtingos pastangos ir užtruks e, ilgai ir, ir reikės daug darbo. Bet aišku, kartu su komisaru Hill ir tai yra problema visai ekonomikos sistemai, nes jeigu pradėsim e, gamybą ir dekarbonizuosim ekonomiką, tai ateisėps visoms sritims. Ir yra aišku didelės galimybės tam, kad būtų įgyventas NDC, kuris buvo patiktas kiekvienai šaliai ir e, iki 23 metų reikės milijardų dolerių e, investicijų. Aišku, tai yra didelės e, galimybės ir pramonės šakoms, bet yra didžiuliai iššūkiai ir apie tai reikėtų atsižvelgti. Toliau, Stefanija Torais. teigiate, kad aš sustinku su lobistais ir aš turiu pasakyti, kad esu komisijos narys, kuris yra įpratęs susitikti dirbti su visais e, e, suinteresuotais subjektais ir jie nori e, susitikti su mumis, bet, bet aš laikausi tarybos skaidrumo standartų ir yra protokolai visų susitikimų, kurios parlamentų nariai gali gauti ir aš taip pat susitinku su aplinkos, saugų, aplinkos saugos NVO ir reguliariai ir mes su jais numatome darbotvarkį ir, ir terminus. Aišku, aš sutinku su visais atsinaujančios energijos gamintojais ir vartotojais darbuotojų asociacijų nariais, su profesinėmis sąjungomis, tai visi, kurie ateina ir pasiveldžia man į duris. Jeigu matėte susitikimų skaičių, kiek vyko komisijoje, tai jūs suprantate, kad aš esu komisijos narys, kuris laikosi atvirų durų politikos. Kodėl? Todėl, kad aš manau, kad reikia bendrauti su visuomenė, turi žinoti, kokie yra rūpeščiai, kokie, e, kokie sunkumai kiekviename sektoriuje ir aš tiesiog darau savo darbą. O jeigu jūs kritikuojat mano, laiką, mano veiklą, jūs turite teisę tą daryti, bet ką aš dariau praėjusiais metais, jeigu pamatytumėte, ką aš dabar darau, tai aš keliau po pasaulį siekdamas su, bendro sutarimo ir norėjau e, pasiekti koaliciją, kad būtų pasiektas sustikimas, sudarimas Paryžiuje, aš dariau už tuos metus, o ką dabar darau, tai stengiuosi gyvendinti atitikamus teisės aktus tam, kad galėtume įgyvendinti Paryžiuje nustatytus tikslus, taigi visose veiklos srityse aš tikrai labai aktyviai veikiau. Ir toks mano darbas, tą aš bandau daryti visose sektoriuose. kas atsitiko Ispanijoje, žinote, bet kokį teisės aktą mes siūlome. Pažiūrėkite, ką, kas yra mano dokumentuose. Pažiūrėkite, ką mes dirbame energetikos srityje ir mes siekiame mūsų tikslų ir toliau atsakau ponui Harper. Jūs kalbėjote apie 1,5 arba 2 laipsnius. Nebegaliu pakart, prisiminti, ką jums sakiau, bet aš mes stengiamės parengti e, strategiją iki 50 metų ir yra ilgalaikis procesas ir mes pirmiausiai vertinsim, paskui priimsim sprendimus. Aišku, LULUCF e, taip pat e, turi prisidėti, bet žemės ūkis tai tikrai turi daug potencialo, tačiau tuo pačiu metu mes turim užtikrinti aplinkos integralumą, nes jeigu mes nebetaikysim reikalavimų pagal LUCEF, mes pabloginsim padėtį visose sektoriuose, tai labai aišku. Tai reiškia, kad yra ribos, kiek milijonų CO2, tonus CO2 gali būti mm, išmetamos iš sunkvežimių ir e, bus nurodyti riboti kiekiai. Taip pat e, Minšadaman, e, jisai iškėlė klausimą, kalbėjo apie konkurencingumą žemės ūkyje. Laducek mes pateikėme pasiūlymą ir e, mes sudarėme su komisijos, komisijos nariu HOK. Taigi, mes žinome žemės ūkio nuogastavimus ir mes kartu su komisijos nariu rengėme bendrą pasiūlymą. Aš visiškai sutinku, kad reikia ir aš kaip komisaras, ką pirmiausia darau, tai pirmiausia bendradarbiauja, konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis. Ir jų nuomonė mes tur, jų turime įvertinti. Taip pat ir poveik, dėl poveikio vertinimo mes teikiam, atliekame labai išsamų poveikio vertinimą ir jį ruošime labai ilgai, išsamei analizuojame ir mes taip pat parengėme įvairius scenarius, bet taip pat atsižvelgiam ir į patį pasiūlymą ir mes e, stengiamės suderinti ambicijas su realizmu ir mes turim žinoti, koks bus beturios politikos poveikis ir pasiekmes. Tik atsižvelgėme ir į konsultacijos su suinteresuotomis šalimis ir dėkam poveikį vertinimą. Ačiū. Prieš antrąjį e, raundą noriu priminti, kad e, žodžio prašo 19 narių, todėl prašau kalbėti kuo e, trumpiau, laikytis jums skirto kalbėjimo laiko. Pirmiausia, Iva Belėt, prašom. Much, uh... Ačiū labai pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta, kalbant apie ETS. Tikrai laukiame jūsų pasiūlymą Liepos mėnesį Ir e, žinoma, ETS ir ne ETS sieja labai glaudus ryšys ir mm, manau, kad 2017 metais galėsime priimti bendrą sprendimą dėl ETS ir ne ETS. Nereikėtų to vengti. Matote, kad šioje salėje e, pilna ambicijų ir dėl ne ETS sektoriaus, nes taip galėsime užsitikrinti didesnį veiksmų laisvę. Galbūt e, jums e, kaip tik ir teks bandyti susitarti su tam tikromis valstybėmis narėmis iki vasaros dėl pagreitintos procedūros. Kiti kolegos jau um, teikė savo prašymus, kalbėjo apie poziciją um, dėl aviacijos. Mes pritarėme šiai pozicijai, ypač kalbant apie skrydžius ES viduje. Čia taip pat uh, reikėtų paminėti um, specialiasias transporto uh, priemonės ir galbūt irgi siekti pritaikyti pagreitintą procedūrą. Dėl cemento sektoriaus um, reikėtų pabrėžti, kad CO2 absorbuojamas um, įgyvendinant uh, naujoviškus projektus, galbūt ne visai, bet vis dėlto nemažai ir reikia tai stebėti. Uh, dabar į tas inovacijas neįmanoma atsižvelgti teisės sistemoje. sistemoje gauti už jas e, kažkokią kompensaciją, kažkokias e, korekcijas, e, bet tikiuosi, kad galima bus padaryti tai ateityje. Noriu pasteirauti, ką Jūs manote apie tokius naujoviškus pro projektus cementų sektoriuje. Štai per ponas Paulučiai. Dėkuoju, pirmininkė. CO2 mažinimo tikslai nustatyti Paryžiaus susitarime labai priklauso nuo ETS sistemos. Tikrai turime būti ambicingi, tai būtina, bet turime kartu būti realistiški ir sažiningai viską vertinti, jeigu norime padaryti pažangą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kas kelia susirūpinimą dėl ETS. ETS gera sistema, tai vienas iš būdų pažaboti klimato kaitos padarinius, bet yra ir problemų, minėjote CO2 nutekėjimą, galima būtų paimti pastarojo metų pavyzdžius, tarkim, plieno sektorius. Kai kurios valstybės narės skiria pagalbą Mm, kai kurios kitos ne, dėl to iškreipiama konkurencija, skirtingai gyventinama ties direktyva visoje Europos Sąjungoje. E, neseniai kovos e, su monopoliais tarnyba Italijoje paskelbė savo nuomonę, savo ataskaitą mm, dėl iškreiptos situacijos, e, kai pagal tam tikras programas skiriama pagalbos. Paradoksiška situacija yra įvairius, įvairius rinkliavus es lygmenių, nacionalinių lygmenių ir jos paskui kiti, įvairiai paskirstomos skirtingais lygmenimis. Čia kyla tokių klausimų kaip mokėjimų balansas, BVP ir kiti. Ir taip toliau dirbti neįmanoma. Jeigu norime sukurti tikrąją energetikos sąjungą, Beje, apie jau yra patvirtinęs rezoliucija ir žinoma, kad ši sritis nėra jūsų konkretų kompetencijos sritis, bet vis dėlto noriu pastirauti, kaip manote, ar energetikos sąjunga galės padėti atsikratyti šių iškraipimų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Europos pramonė dabar yra patekus labai sunkia padėti ir be bejonės tai susijęs su žemomis kainomis ir e, prekės ateina iš Kinijos rinkų, tai yra viena iš priežasčių. Ir e, Kinijo, Kinija nesiekia užsimti globalią klimato politiką, jie tik tai patikė bendrus pažadus, bet mažai ką sako ir nesistengia mažinti anglės dviginį išmėgimų šitoje srityje. Ir jeigu mes pripažinsim Kiniją rinkos ekonomikos statusą turime šalimi, tai mes leisim jai užsimti ne, neteisingą ko, kom, konkurenciją ir taip pat artėja plieno diena. Norėčiau čia užklausti, ko, ką jūs žinote, ką jūs manote, ar Kinijai bus suteiktas rinkos ekonomikos statusas ir kaip vertinate, kokios bus pasiekmes, jeigu Kinijai bus suteiktas šitas statusas. Komisijas išvelgia į tai, kiek Kinija dalyvauja klimato politikos veikloje. Dėkoju. Uh, Meisner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, Herr Kommissar. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Po 12 turėsiu išeiti, todėl negirdėsiu jūsų atsakymų, bet mano padėjėjai tai padarys du klausimai. Pirmiausia, dėl transporto sektoriaus. Kalbėjote apie kelių transportą, ir oro transportą, ir gabenimą, bet jūs faktiškai nelabai simiai apie tai pakalbėjote apie gabenimą laivais. Ar apie tai, be kita ko, nėra e, įsimei kalbama ir Paryžiaus susitarime, noriu pasteirauti, ką Jūs e, manote apie tai, juk vandeninai ir jūros e, taip pat sugaudo CO2 ir būtų svarbu jūrų sektorių taip pat įtraukti į darbą šioje srityje siekiant klimato kaitos padarinių mažinimo tikslų. Ensk. Uh. E... Ačiū labai, kalbėsiu daniškai. Nėra akivaizdu, kad biomasės naudojimas arba deginimas bus tvarus metodas arba mažiau kenksmingas nei CO2 prasme, jis galų gale gali tapti daugiau kenksmingų nei anglių deginimo metodai. Taigi reikia pagalvoti apie tai, rengiant tvaraus biomasės naudojimo planus, nes kyla rizika, kad bus dėl to daromas spaudimas visai rinkai, skaitant ir maisto produktų rinką Kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, tai, ką darome, nėra patys geriausi e, metodai, nes e, nepavyksta pakankamai greitai sugaudyti išmetamo CO2. Galbūt e, komisija galėtų kažkaip užtikrinti, kad ir dėl biomasės būtų nustatyti tvarumo principai ir kad į juos būtų atsižvelgiama. Kai um, yra akivaizdaus uh, neigiamo poveikio susijusiu su CO2 išmetamais kiekiais uh, ir uh, žemė nauda. E, tikiuosi, kad ir biomasės tvarumas bus taip pat e, įsamei nagrinėjamas kaip ir e, kito kūro. Pone pirmininkė, praėjusi kovo komisija paskelbė liukų poveikį vertinimą. Tai yra kaip yra vartojamas biokuras Europos Sąjungoje ir komisija E, konsulta, turėjo tris konsultatus, Jakofis, Jesa, Fortek ir pasirodo, kad e, investuotojų patikimumas biokūro rinkoje ir pasiteisino, kadangi buvo sukurtas tūkstančiai darbo vietų kaimo zonose, kaimo zonose ir tai padėjo atgaivinti kaimo bendruomenės. Dabar Europos Sąjunga derėsi dėl Merkosur, dėl laisvųjų mainų, laisvų pekybos ir E, komisija siūlo e, importuoti preferencinėmis kainomis 6 tūkstančius tonų metanolio e, per metus, tai yra 12 procentų, kas pagaminama Europos Sąjungoje. Ir jūs įvertinote mūsų biokūro gamybą ir norite importuoti iš etanolį iš tos šalies, kurioje nėra jokių, jokių mm, kontrolės standartų. Ar galėtumėte paaiškinti savo tokį žingsnį? Thank you very much. Ačiū labai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju už pristatymą, kokie bus teisėkuros darbai ateityje, kai dėl OTS reformos tai mes esame labai budrus ir stebime, kad reikia suderinti pa, pastangas ir, su, ir užtikrinti konkurencingumą mūsų pramoniai, taip pat ir aviacijos srityje. Norėčiau užduoti klausimą dėl technologijos, kur dar yra per, eksperimentinė. Tai yra e, bandymas e, susijęs su atsinaujančios energijos srityje ir mm, yra e, galimybė mm, telkti stu, pagamintą energiją ir ar atsinaujinančių energijos šaltinių energija padės pakeisti, visiškai pakeisti e, iškastinio kūro pagamintą energiją. Ir e, Prancūzijoje jau vyko pirmasis bandymas ir Mm, banimas tyko netoli Marselio. Aš norėčiau e, žinoti, ką Jūs manote apie šitą eksperimentinę technologiją ir esate pasirengęs mm, pritarti tokiai naujai e, technologijai. Thank you very much, Ms. Cabezon. Dėkuoju, ponia Cabezon. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju taip pat komisijos nariui Kanjėte. Labai trumpai, nes e, laiko nebeturime daug. Uh, Kaip minėjote, dalyvavote rengiant labai ambicingą Paryžiaus susitarimą, siekėte jį ratifikuoti ir gyvendinti, taip pat yra efektyvaus energijos vartojimo susitarimų, susitarimų dėl atsinaujinančių energijos šaltinių. Žinote, kad turime didelių lūkesčių. Mums svarbu žinoti, kokius naujus pasiūlymus teiksite, kad galėtume gyvendinti užsibrieštus tikslus. Dėl ETS norėčiau pasteirauti e, taip pat ir dėl transporto sektoriaus. Mm, svarbu žiūrėti ne tik e, į tai, e, kiek dujų jie išmeta, bet ir į tai, kaip jie gali padėti sumažinti tas emisijas, kokį indėlį galėtų padaryti į tai. Taip pat reikėtų žiūrėti į vartotojus. 2015 m. gruodžio mėnesį jūsų tarnyba paskelbė deklaraciją, kad siekiama 50 procentų sumažinimo tikslo. Ir minėjote, kad mėginsite spręsti kūro kainų problemą, mažinti kūro kainas vartotojams, kad būtų įvesta bendroji energetikos išteklių apmokestinimo tvarka. Man būtų įdomu sužinoti, kokia pažanga padaryta šioje srityje ir taip pat e, noriu pasteirauti dėl e, to, kaip sprendžiama energetinio skurdo problema. Taip pat e, įdomu pakalbėti apie tai, kaip galima būtų kurti daugiau inovacijų, ypač žemės ūkio srityje, kad ateityje šis sektorius būtų konkurencingesnis. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisijos nariui už pristatymą. Kalbėjote apie žemės ūkį ir iš tiesų žemės ūkis yra vienas iš sektorių, kurį labai veikia klimato kaita, neigiamos oro sąlygos Bet e, galiu pasakyti, kad e, žemės ūkis e, gali būti ir labai sėkmingas. Visų pirma, gali būti didinamas tvarus, didinama tvari gamyba, efektyviai naudojant išteklius, užtikrinant našesnį žemės ūkį. Bet kita vertus, reikia gerokai daugiau dėmesio sutelkti į tai, kad užtikrintume, jog maisto gamyba būtų atspari klimato kaitai ir um, kad um, auginant grūdus būtų galima atsižvelgti į uh, klimato kaitos uh, uh, sukeliamus pokyčius ir juos mažinti. Dėl visų e, šių dalykų mums reikia inovacijų, reikia galimybių kurti inovacijas, e, imtis verslių iniciatyvų. Pavyzdžiui, vienas iš mano minėtų pavyzdžių, kad grūdai būtų atsparesni klimato kaitos sąlygoms, manau, kad e, tikrai galima būtų labai didelį indėlį padaryti dirbant daugiau su trašomis, augalų apsaugos priemonėmis E, kurti kitas inovacijas, kad galima būtų gerinti dirbožėmio kokybę. Iš jūsų norėčiau sužinoti, ar paliksite pakankamai veiksmų laisvės, kad būtų kūriamos tokios inovacijos, kad būtų didinamas našumas ir kad sulauktume geresnių rezultatų iš žemės ūkio. Ačiū. Dėkuoju, panas Lins. Ačiū. Noriu paklausti dėl pažangos susijusių su energetikos sąjunga ir vidaus dujų rinka. Minėjote, kad metų pradžioje jau buvo dirbama ties suskistintų dujų terminalais, bet neaišku, ar e, statysite naujus e, tokius terminalus, ar e, tiesiog plėsite jau esamus. Noriu pasteirauti, koks darbas vyksta šioje srityje ir taip pat kaip reaguojate į valstybių narių požiūrį į šią sritį. Praeitą savaitę su vyriausiai galiotinė vykote į Iraną. Noriu paklausti, ar ten aptarėt e, dujų klausimą ir dujų tiekimą į Europos, e, Europą galimybę. Ačiū. Mm, aš ką tik grįžau iš e, konferencijos dėl miestų vaidmens klimato kaitos kontekste, kuri vyko Kinijoje. Ten daug kalbėta apie valdžios institucijų vaidmenį. Taigi noriu paklausti, ką darome tam, kad miestai, regionai įsitrauktų į procesus susijusius su klimato kaitos e, padarinių mažinimu. E, taip pat, e, kalbant apie bioekonomikos ateitį, žinome, kad kurie yra pagrindiniai ekonomikos regionai - Kinija, JAV, Um, Europos Sąjungą, bet e, reikia pagalvoti apie e, um, biomasės deginimą, apie cemento gamybą. Galbūt bioekonomika iš tiesų būtų tinkamas atsakymas ateičiai. Dėkuoju, aš atsiprašau, kad ne, negalėjau klausytis jūsų pristatymą, nes mes dalyvavome kitame posėdėje. Aš norėčiau kalbėti apie tą atsilikimą tarp mūsų e, politikos ir koks yra to trukis tarp politikos ir, ir realybės. Aišku, mes turim užtikrinti, kad kuo būtų mažiau išmetama anglės dioksido, kuris yra nuodingas aplinkai ir e, negalime reikalauti, kad visi atsisakytų varto, vartoti anglį. Ir kai kas dar daugiau anglės sunaudoja ir kaip tai yra suderinama su mūsų tikslais klimato srityje. Toliau kitas klausimas dėl Nord Stream 2. Ir visi žinome, kad tai turės pasiekmių mūsų Europos tikslams ir mūsų energetiniam saugumui taip pat. Aš norėčiau žinoti, kaip būtų galima e, kaip galim pritarti tam Nord Stream 2, koks jis yra dabar siūlomas, kaip tai atitinka mūsų tikslus. Ir galiausiai dėl transporto klausimas mes visi žinome, kad yra daug didelės emisijos iš automobilių, iš transporto priemonių ir trūksta politinės valios kad iš tikrųjų uh, būtų tinkama veikiama šitam, šitom sektoriui. Aš norėčiau žinoti, ką Jūs manote apie šitą totrukį tarp politinių veiksmų ir tikrovės. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil op de eerste plaats onze commissaris. Ačiū labai, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti komisijos narį dėl COP21 klimato susitarimo. Dėl žemės ūkio Kaip žinote, komisijos e, narys Filas e, Hoganas atsako už žemės ūkį ir e, mums kyla tikrai labai didelių problemų dėl CO2, nes gaminame labai daug mėšlo Niderlanduose, nes gyvulinkistės sektorius labai išvystytas. Ir tai vienas iš sunkumų, su kuriais e, dabar tenka susidurti. Noriu paklausti e, dėl CO2 e, metano išmetimų žemės ūkio. Man atrodo, kad galima būtų kurti naujoviškus mėšlo panaudojimo būdus, kurie būtų naudingi žemės ūkiui, bet to Niderlanduose nemažai e, pasyviųjų e, namų, e, namų, kurie beveik nesuvartoja energijos arba suvartoja tiek, kiek patys pagamina įvairiomis priemonėmis. Tai tikrai labai svarbi naujovė, labai naudinga. Todėl, ko gero, svarbiausia įtraukti visų pirma piliečius, gyventojus, o ne e, viską daryti pagal vyriausybės nurodymus. Ačiū. Pirmininkė, ačiū komisijos nariui. E, noriu e, Jums tą patį klausimą pateikti, kurį vakar pateikiau komisijos nariui Vela. Dėl brandulinių programų, pagal kurias, tam, kad būtų įgyvendinamos galiojančios direktyvos, iki 2025 metų reikia e, dar apie 15 milijardų ir tai būtų tik 50 procentų. Noriu paklausti, jeigu reikia 15 milijardų, numatoma tik 4,3 milijardo, e, Taip pat e, neseniai buvo nelaimingas atsitikimas, avarija ties Ispanijos ir Portugalijos sieną elektrinėje. Oro kokybė, vandens kokybė, visa tai labai svarbus klausimai. Jeigu neužtikrinsime, kad e, galėsime padengti saugumo ir aplinkos apsaugos išlaidas, ką darysime, kai atliekate įgyvendinamumo e, tyrimus. Ar į tai atsižvelgiate? Būtų sulauktų gerokai geresnių rezultatų, e, jeigu galėtume tinkamai padengti senų brandulinių elektrinių išlaidas. Ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariui už ką tik e, mums pristatytą plataus užmojo planą. Visi turi daug klausimų, o aš e, noriu pasteirauti, galbūt pasikartodama, dėl to, e, kokiu veiksmu norite imtis dėl plieno pramonės siekiant e, kovoti su plieno importu iš Kinijos. Mano nuomonė ir kiti kolegos kalbėjo taip pat ir apie žemės ūkį. Mums tai taip pat kelia didelį nerimą. Niderlandų Reikia taip pat spręsti problemas susijusias su ES tiekiamais maisto produktais. Turime daug dvišalių susitarimų su trečiosiomis šalimis dėl maisto importo. ES noriu pasteirauti jūsų pozicijos ir šiais klausimais. Ačiū, gerbiamas komisarė, jūs kalbėjote apie dekarbonizavimą, apie tam skirtą komunikatą. O Konkrečiai taip pat buvo kalbėta apie tai, kokiu veiksmu bus įmamasi e, tą linkme, bet e, kalbant apie ką kito, galvojant apie dabartinį scenarių, atrodo, kad yra bendras sutarimas, kad elektra galėtų būti labiau įperkamas e, energijos šaltinis ateityje, ypač transporto srityje, taip pat yra sutarimas, kad e, transporto sektoriuje prioritetas tam turėtų būti skiriamas. Kaip komisija numato išskirti šitą aspektą kaip prioritetą, taip pat e, kaip būtų galima e, sukurti vidaus rinką skirtą elektros transporto priemonėm. Ir ar komisija taip pat galvoja apie įgaliojimus dėl CO2 reguliavimo? Ačiū, daugiau žodžio niekas ne, neprašė iš narių, bet dabar na, žodis komisijos nariui, kuriam teko labai daug klausimų. Buvo kalbėta apie ETS ir ne ETS sektorius. Komisija numato teikti e, pasiūlymus, tai bus svarstama ir parlamente. Na, nežinome, ar bus pasiektas susitarimo dėl ETS Ir, e, tarkim, e, galbūt bus bandama kažkaip tai e, ap, apsijungti, galbūt kitur viskas bus subalansuota, bet mes bandysime teikti pasiūlymą, bet politika yra politika, daug kas gali po to pasikeisti, taip pat na, gali atsitikti taip, kad paskutinėme etape turės įsikišti vadovo taryba. Bet vis dėlto e, bandysime siekti susitarimo e, iš, es, iš esmės, bet e, nenaudotis diskusijom, viskam sukomplikuoti. Mes, mes bandysime siekti pusiausvėros, bet aš suprantu, kad su to susiję daug politikos. Uh, Ir visi e, galvoja apie tai, dėl ko buvo susitarta e, spalį e, taryboje ir kokie rezultatai. Kaip tik tai todėl aš bandau laikytis to, kiek tik tai galiu, dėl ko buvo susitarta spalį taryboje. Tačiau sprendimas bus greitai ir parlamentas turės taip pat greitai apsispręsti. Uh, Komisija taip pat e, e, konkrečiai įtraukusių komunikatą e, yra nuoroda į CO2 surinkimo ir saugojimo technologiją ir norime čia panaudoti galimybės, tačiau kaip teikiame, teikiame pasiūlymą, galvojame apie geriausia e, praktika, būtent tokia logika rėmėmės, e, kadangi e, sektoriui būdinga tam tikra specifika ir mes suprantame, uh, kad jeigu laikysimės pakopinio modelio, tai e, yra pavo, pavo, pavojus, kad kai kas ne, nepateks į pirmą ir antrą grupę, o, o sektorius turi konkuruoti dėl inovacijų fondo pagal Horizontas 2020 programą. Buvo nemažai narių, kurie kalbėjo apie inovacijas, mes turėtumėm susitelkti tas technologijas, kur mums reikės ateityje. Kaip tik tai todėl CODAS surinkimo ir saugojo technologiją reikia, kad reikės energetikos saugiklo. Aišku, stengsiuosi koordinuoti darbą su kitais komisijos nariais inovacijų srityje, kad čia būtų galima pasistumėti prieki. E, taip pat e, turėčiau paminėti, kad turime nemažą problemą. Uh, pagrindinis e, veiksnys ne CO2 kaina pagal e, ATL e, reguliavimo sistemą, nes Anksčiau turėjome taip pat leidimo sistemą, bet problema yra ta, kad per didelį pajėgumą yra Kinijoje, energetikos kaina didelė Europoje, tokios pagrindinės problemos ir komisija aišku turi galvoti apie tai, kai galvojame apie teisės aktų pakeitimus, turime siekti, kad rinkoje būtų daugiau konkurencijos siekiant e, mažesnės elektros ir dujų kainos. Dėl rinkos statuso ekonomikos, e, tai nagrinėjame e, tą Kinijos klausimą. Bet e, e, galvojame apie konkrečias rekomendacijas, turime atsižvelgti į tą bendrą vaizdą, nu, e, nustatant tokį rinkos ekonomikos statusą dėl klausimo dėl jūrų sektoriaus, kad apie tai nekalbėjot iš tiesų. Kalbant apie O tarpinė jūro organizacija, tai iš tiesų ten taip pat galvojame apie e, stebėsinos taisyklės, norime ten susitarti ir tikimės, kad, e, kad e, tai jo to pritars tokiam susitarimui, nes na, galbūt būtų galima nukopijuoti Marakešo susitarimą į kavą. Ir tai būtų, būtų labai naudinga galvojant taip pat apie Paryžiaus susitarimą, taip pat koordinuoju darbą su komisijos nariu Vela šio klausimu. Atsakydamas poniai Auken dėl biomasės, galėčiau pasakyti, iš ties biomasės vaidmuo labai svarbus. Ir kai lankiausi kai kuriuose valstybėse narėse, biomasės klausimas buvo keliamas kaip labai svarbus ir e, šio klausimu e, dirbu kartu su komisijos nariais Hoganu ir Vela. Ir e, tai bus įtraukta į atsinaujančių šaltinių direktyvą, yra numatyta 16 pabaigoje, aišku, norime pasimokyti iš praeities klaidų, nenorime uh, kar, kartoti, kas, kas buvo, e, kalbant apie netiesioginių žemės naudojimo pakeitimo e, veiksnį. E, taip pat turime galvoti apie tai, kad biomasę reikės naudoti ateityje, jeigu tai bus tvaru aplinkos apsaugos požiūrio. Aiderkas Ponas Darkas kalbėjo taip pat e, apie mano minėtą veiksnį dėl e, kalbėjo apie dujas e, ir iš tiesų mes pasisakome už visas inovacijas, kurios leistų mums plėtoti atsinaujinančią energetiką ir kurti saugojimo pajėgumus tai turbūt tinkamesnis kelias, bet e, kita vertus mes suprantame, kad pereimas e, prie mažiau CO2 išmetančios e, ekonomikos bus laipsniškas. Kalbėjote taip pat apie CO2, kaip būtų galima įtraukti transporto emisijas į bendrą sistemą. Taip pat kalbame apie tai, kaip būtų galima pasinaudoti autonomiškų automobilių e, kūrimu, kad būtų galima eismo srautus valdyti. E, iš tiesų, inovacijos toje srityje gali e, leisti sukurti efektyvesnės transporto sistemas, efektyviau tas sistemas valdyti. Ir inovacijų strategijoje taip pat bus kalbama apie transporto sektorių, jo inovacijas. Na, elektromobiliai bus didelis iššūkis Europos Sąjungoje Viena didelių problemų, kuri aktuali šiandien yra, tai kad nėra infrastruktūros ir reikia pirmiausia išspręsti šitą problemą. Ir vienas iš mūsų svarstamų elementų, galvojant apie energetikos reformą, Galvojant apie, apie pastatus, kad e, naujos statybos atveju reikėtų taikyti naujus reikalavimus. E, pasižiūrėkime, e, ar yra ta infrastruktūra prie, tarkim, parduotuvių, ar, ar yra kur įkrauti automobilius. Nes, pavyzdžiui, būtų labai gerai, kad išilgai greitkelių visur būtų įkrovimo stotis. E, Ta problema turime spręsti. Dar buvo e, užduotas konkretus klausimas apie dujų vidaus rinką. Ir e, iš tiesų tai yra susiję su E, apsirūpinimo energiją saugumu, todėl turime įvairinti tiekimo kelius, e, turime dujų strategiją ir norime, kad, kad būtų sukurtos reikiamos jungtis, būtų galima išnaudoti visą potencialą. Šį savaitgalį lankiausi Irane ir kas man ten buvo pasakyta, kad, kad tiekima, tiekimas į ES du, dujotiekiais iš tiesų labai sudėti, sudėtingas yra, nes dėrybos sudėtingos su tranzitiniam šalim, nes prašoma e, didelių tranzito mokesčių ir, ir buvo pagalvota, kad e, suskistintos gamtinės dujos būtų primtinesnės variantas. Kaip tik tai dabar jie pradeda ten tą darbą. Ponas e, Leiden kalbėjo apie antrą, trečią kartą, taip Horizontas 2020 programa ir kitose programuose didelis dėmesys skiriamas inovacijom. Uh, nes e, mums reikia stabilių reguliavimo e, signalų, kad e, iš tiesų būtų galima planuoti investicijas dėl Nord Stream vamzdyno. Tai net, netitinka ES įvairinimo strategijos tikslų, nes iš tiesų vienu keliu virš 80 procentų tiekiama iš uh, iš, iš Rusijos. Reikia taip užtikrinti tranzitą per Ukrainą ir mes e, e, turime užtikrinti, kad e, nesvarbu, kokie tai būtų ES teisės aktai ar aplinkosaugos ar, ar viešųjų pirkimų ir turiu, kad visa tai būtų, visa tai atitiktų tikslus. ES. Toliau dėl brandolinio, brandolinės energetikos dėl elektrinių, nes iš tiesų turime nepamiršti politinės situacijos. Kita vertus, uh, E, saugu, e, saugumas, tai yra valstybių narių atsakomybė, nacionalinio reguliavimo institucijų ir komisija tik tai e, siekia užtikrinti direktyvos gyvendinimą. Turime tris direktyvas, ypač po Fukushimos nelaimės labai akcentuojame saugumą mūsų atominėse elektrinėse, tačiau tarpusavė turi bendradarbiauti reguliavimo institucijos. Jūs minėjote konkursą konkrečią atominę elektrinę, bet yra ir kitų elektrinių, pavyzdžiui, Luksemburgė ar Baltijos šalise. Mes e, suprantame tos nuogastavimus. Ir e, tiesiog pabandėme sukurti galbūt pasaulio ambicingiausius e, saugumo skirtus teisės aktus ir prašome reguliavimo institucijų tiesiog e, jų laikytis. Buvo užduota sudėtingų e, klausimų, mes susivokėme, kokios yra problemos. Na, turiu pasakyti, kad nesuprantu, ką pasirašiau. Buvo klausimas dėl elektros, dėl mokesčio ką komisija numato elektros e, e, srityje, kainų srityje. Siekiame sukurti rinką, kuri veiktų be kliučių. Ir todėl turime įvertinti gamybos pajėgumą nacionaliniu regioniniu lygmeniu. Ir jeigu reikėtų paramos mechanizmų, tai reikėtų vertinti ne nacionalinio regioniniu lygmeniu. Uh, ir jį reikėtų naikinti tą tai reguliavimo spaudimą, galbūt reikėtų galvoti apie kainų reguliavimą ateityje. Na, turime, aišku, spręsti energetinio skurdo problemas. Ir kaip tik tai dėl to buvo sudaryta komisijos narių grupė, kuri ir kalba apie tai, kaip būtų galima įvardyti energetinio skurto problemas ir būtų galima pagalvoti, kaip būtų galima išspręsti problemas tų piliečių, kurie kenčia nuo tokio skurdo. Klausimų buvo užduota labai daug, labai konkrečių. Vienas klausimas buvo dėl metano žemės ūkyje. E, žinoma, mes suprantame e, tai. Nu, ir e, norime, kad būtų atsižvelgta į LULUCF žemėtvarkos e, srityje ir galbūt būtų galima pagalvoti apie emisijų sumažinimą kitose sektoriuose, kad būtų kompensuotos emisijos žemės ūkėje. Tai iš tiesų reikia galvoti apie kompensavimo galimybę, spręsime šitą problemą. E, taip pat e, reikia galvoti apie inovacijų panaudojimą emisijų mažinimui. Ir aišku, mes sieksime, kad visos įmanomos inovacijos šioje srityje būtų įgyvendintos. Ačiū komisijos nariu už dalyvavimą posėdėje. Ačiū už jūsų e, pastangas e, atsakyti į tokius įvairius klausimus. Na, turbūt e, galime padaryti pertrauką. Ir ačiū komisijos nariui, nes iš tiesų labai svarbu tai, kad pradėtas dialogas su NV komitetu. Ačiū kolegos. Pasimatysime po pietų.